Jeigu taip, tai tuomet geriau pereikim prie balsavimo. Kolega Ransdorf, tą pačią temą norit kalbėti? Yes, president. Taip, ponė pirmininkė. It is, it is I, I that... Žinau, kad Sakarovo premija yra labai svarbus dalykas. The vote.